kad galėtumėm užkirsti keletoms klaidoms ateityje. Tai tiek galėčiau pateikti pastabų dar dėl Dunaus regiono strategijos, ponė pirmininkė. Ačiū ponui komisijos nariui ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2011 metų veiklą. Pranešėjai yra ir minė Matsonį, keturias minutės suteikiu Jums kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir kasmet mes kalbame apie Europos ombudsmeno ataskaita. Ir e, išvados yra aiškios. E, e, Gal 228 straipsnį, ES veikimo sutarties straipsnį, Europos ombudsmenas turi bendradarbiaudamas Europos ombudsmenų tinklu siekti, kad Europos piliečiai E, piliečiams būtų garantuojamas e, tinkamas administravimas iš ES e, institucijų pusės ir taip pat remiantis pagrindinių teisių hartijos 41 straipsnių. Čia yra sakoma, kad kiekvienas asmuo turi teisę į deramą ES institucijų ir kitų įstaigų administracinį E, e, tinkamą administravimą. 2011 metais Europos ombudsmenas e, gavo mažiau skundų negu 2010 metais, tai yra 627. O dabar gavo mažiau negu, mažiau negu 500. 51 procentas skundų buvo įteikta internetu tai yra elektroniniu keliu, atsiprašau, 61 procentas, o iš jų uh, e, 63 procentai buvo pateikta užpildant elektroninę formą, skundo formą, kurią buvo galima um, atsidaryti ombudsmeno interneto tinklalapyje. Uh, Mes galime konstatuoti, kad e, elektroninės paslaugos ar ES internetinis portalas yra tikrai puikia priemonė sprendžiant ES piliečių klausimus ir reikalus. Taigi 2011 metais skundų skaičius sumažėjo lyginant su prieš tai buvusiais metais. Tai yra be jokios abejonės e, ir e, Europos ombudsmeno interaktyvaus vadovo sėkmės e, požymis, kadangi, kaip sakiau, sumažėjo tų skundų skaičius. Taip pat sumažėjo klaidingų skundų skaičius, tai yra buvo mažiau E, problemų dėl, pavyzdžiui, e, skundų formulavimo, kurie ne, ne, nepriskirtini Europos ombudsmeno kompetencijai. Buvo pasinaudota įvairiomis e, galimybėmis, kurias teikia Europos ombudsmeno institucija. O kalbant apie procedūras, 2011 metais procedūros buvo supaprastintos Europos ombudsmeno e, įgyvendinta gera praktika prisidėjo prie e, teigiamo rezultato, e, jo veiklos rezultato. Taigi galime konstatuoti, kad dalis skundų, kurie buvo, per, buvo perduoti Europos komisijai ir didelė tų skundų dalis buvo perduota E, kitoms ES institucijoms ir įstaigoms. Tai yra 58 procentai. Europos komisija yra be abejo e, vykdomoji valdžios institucija ir dėl to ji labai dažnai, ją yra labai dažnai kreipiamasi. Komisijos narys Šefkovič be jokios abejonės dar išreikš ir savo nuomonę šio klausimu. Taip pat reikia uh, neužmiršti, kad tyrimai, kurie buvo siejami su e, e, atliekami Europos parlamento atžvilgiu, sumažėjo net per pusę lyginant su 2010 metais. E, tas pats pasakytina apie, pa, pa, apie tarybos, tarybai skirtus tyrimus. Jų taip pat skaičius sumažėjo. Taigi rezultatai yra teigiami. Tačiau yra viena problema, kuri susijusi su visomis institucijomis kurios susi, e, priklauso tinklui ir kurios, e, e, kurioms yra privalu atsižvelgti į piliečių prašymus. Galima pateikti įvairias rekomendacijas, tačiau nėra galimybės toms institucijoms tiesiogiai susisiekti, nagrinėjant tos skundus su piliečiais. Pone Dimbandūros, jums žodis. Čiuku vėl jūs matyti čia po metų, dabar, kai diskutuojame apie jūsų metinį pranešimą apie Europos ombudsmeno veiklą 11 metais. Na, džiugu, praėjo metai mes ir aš ir jūs esame sveiki ir visko patenkinti. Pone komisarė, pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, noriu padėkoti Jums už šią suteiktą progą pristatyti čia savo ataskaitas 2011 metus. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad esu dėkingas Europos parlamentų už nuolatinę paramą Europos ombudsmenų institucijai. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti peticijų komitetų pirmininkiai poniai Matsoniai už e, jos pranešimą apie mano veiklą, tik, kurio pristatymą ką tik išklausim. Aš nuolatos sakiau, kad parlamento parama ir bendradarbiavimas su peticijų komitetu yra esminiai dalykai užtikrinant sėkmingą Europos ombudsmeno institucijos veiklą. Dabar leiskite tarti keletą žodžių apie svarbiausius praneš... ataskaitos statistinius duomenys. 11 metais, 2011 metais gavau 2510 skundų iš ES piliečių, įmonių, nevyriausybinio organizacijų, asociacijų ir kitų. Aš stengiausi kad kiekvienas skundo teikėjas, kuris kreipiasi į ombudsmeną, net tais atvejais, kad, kai skundas ne, nebuvo mano kompetencijos ryties, kad, ja, kad jis lauktų pagalbos. Turime tinkamai įvertinti, kaip svarbu piliečiams sulaukti tinkamo nukreipimo ten, kurie gali sulaukti atsakymo į savo skundus. Jie neturi jūsti frustracijos dėl vėlavimo, E, ar dėl to, kad kreipėsi ne į tą instituciją, kurią būtų turėję kreiptis. 2009 sausį aš pradėjau, įdėgiau interaktyvų vadovą mūsų tinklalapyje, kuris yra pasiekiamas 23 oficialiomis kalbomis. E, to vadovo tikslas yra padėti e, skundų teikėjams geriau susigaudyti, ar, ar geriausia kreiptis į ombudsmenų įstaigą, ar į peticijų komitetą Europos parlamente ar į valstybių narių problemų sprendimo mechanizmus. Ir tas vadovas veikia panašiai kaip Europos komisijos įsteigtas portalas Solvit, skirtas spręsti tarp valstybėms problemams. Man pateiktų skundų kiekis sumažėjo 2011 metais 111 šį kartą. Didelė dalimi aš tą sumažėjimą paaiškinu tuo, kad skundų teikėjai naudojasi interaktyvių gidų, to vadovu ir jie rado, kur jie turėtų kreiptis pirmiausia. 2011 metais daugiau negu 18 tūkstančių piliečių sulaukė patarimo to vadovo interaktyvaus pagalba. E, sulaukėme prašymų pateikti informaciją ir mes galime sakyti, kad daugiau negu 22 tūkstančiai ES piliečių sulaukė tiesioginės pagalbos 11 metais iš ombudsmenų įstaigos. Dar daugiau. Ombudsmeno tinklalapis sulaukė 295 tūkstančių vizitų. Mažėjo skundų skaičius e, kurį laiką, kaip jau sakiau, dabar 2011-aisiais Klausimų skaičius išaugo 396 atvejais, tai rodo, kad jų kiekis išaugo 18 procentų. Šis e, tendencija rodo, kad žmonės kreipiasi ombudsmeno įstaigą dėl visai teisingų priežasčių. Didelis e, pradėtų nagrinėti skundų skaičius rodo, kad numatytų procedūrų efektas yra tas, kad jos yra draugiškesnės vartotojams, piliečiams. E, Skundų teikėjai turi turėti galimybę išsiaiškinti viską dėl savo skundo, jeigu jie nėra įsitikinę, kad Europos institucijos viską padarė, tai tuomet jie, mm, lieka problema. Be abejo, e, pozityvų yra tai, kad ES institucijos pozityviai reaguoja mano rekomendacijas ir kad jos uh, imasi aktyvaus vaidmens, sprendžiant skundus a, ir įgalinant tokį problemos sprendimą, kai laimė abi dvi ginčio pusės. Tai be abejo yra žymiai geriau negu tiesiog ginčytis su žmonėmis tušiai. 34 e, pastabos buvo pateiktos per metus, 46 pastabos buvo pateiktos 2006-2008 metų laikotarpiu. Gerbiami parlamento nariai, šiemet aš vėl į savo metinę ataskaitą įtraukiau tokius pavyzdinius atvejus, kad galėčiau aiškiais pavyzdžiais parodyti, kad egzistuoja ir pavyzdinga administracinė praktika, kurią demonstruoja ES institucijos, sprendžiant įvairius skundus. Ombudsmeno institucijos tikslas yra sustiprinti paslaugų teikimo e, kultūrą institucijose ir svarbu, kad būtų galima optimaliai išspręsti pateiktus skundus. Šiemet taip pat tuos pavyzdinius atvejus paminėjau savo ataskaitose. Institucijų noras bendradarbiauti su ombudsmenų institucija ir siekti e, teigiamo skundų sprendimo yra labai svarbus dalykas mūsų puoseliojimai e, paslaugos ir paslaugumo kultūrai. Ir Svarbu, kad būtų laikomasi kon, e, konstruktyvaus požiūrio, kad būtų stengiamas ieškoti visiems primtinų sprendimų. Jeigu remtumės Eurobatmetro e, tyrimų dėl piliečių teisių e, ir apie tai, ir tuo, kas pasakyta apie ES administraciją. Reikia pasakyti, kad ataskaita buvo paskelbta 2011 metais. Piliečiai mano, kad svarbiausia teisė yra teisė laisvai keliauti ir E, kurtis gyventi. 48 procentai respondentų taip mano. Antroji teisė yra geras administravimas 30 procentai ir paskui iš karto teisė skūstis ombudsmenui 32 procentai. Kita vertus, 42 procentai respondentų nurodė, kad jie nėra patenkinti dėl skaidrumo ES administracijoje. 52 procentai sakė, kad ombudsmenas turėtų užtikrinti, kad piliečiai žinotų savo teisės ir galėtų aktyviai jomis naudotis. E, e informuoti piliečius yra mūsų vienas svarbiausių tikslų. 11 metais surengėme labai stambų, kad didžiausia, kada nors mūsų steigos rengta renginį, kurį pavadinome ar e, Lisabono sutartis padeda piliečiams. Svarbiausi kalbėtojai ten buvo ponas Van Rompuy, e, e, ES tarybos pirmininkas, ponė Diena Uolis, Europos parlamento vicepirmininkė ir komisijos e, vicepirmininkė ponia Vivian Reding. 11 metais taip pat paskelbėme bukletą pavadintą Problema dėl ES, kas jums galėtų padėti. E, mes tengiamės įdėkti sprendimų, problemų sprendimų mechanizmą, kuris, kurių piliečiai galėtų pasiremti. Norėčiau pasakyti, kad e, tas bukletas buvo labai populiarus ir kad e, juo buvo plačiai naudojimasis. Kai dėl nepasitenkinimo, dėl skaidrumo trūkumo ES pasinaudojau progą ir surengėme žinių nacionalinę dieną, rugsėjo 28 dieną, paraginome ES administraciją aktyviau veikti skaidrumo linkme. Šiame kontekste aš paraginau ES institucijas priimti draugiškos piliečiams ir aiškius dokumentų registrus. Be kita ko, kai dėl mano paties tarnybos 2011 metų pradžioje aš pradėjau skelbti savo tinklalapį informaciją dėl naujų skundų, kai tik jie būdavo pradėti nagrinėti. Taip piliečiams lengviau sekti, koks, kaip yra nagrinėjimas jų skundas, kokiu greičiu. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, 2009 metais aš priėmiau nuostatas dėl ES ombudsmeno misijų kurios yra tokios. Europos ombudsmenas siekia sąžiningo skundų nagrinėjimų prieš ES institucijas, e, skatina skaidrumą ir ragina plėtoti e, teikiamo paslaugumo kultūrą. E, svarbu, kad piliečiams kad, kad plėtųsi dialogas tarp piliečių ir ES institucijų, kad jis būtų aukščiausių standartų. Be abejo, geriausia, kad, kad būtų galima įgyvendinti šiuos tikslus, mes priėmėme atitinkamą strategiją Ir mano šios kadencijos laikotarpiu tie principai buvo gyvendintami. Strategija apima pirmiausia e, dialogą su pilietinė visuomenė, su skundų teikėjais, su kitais suinteresuotais e, asmenimis, siekiant, iš, e, siekiant veikti pagal Lisabonos sutarties nuostatas. Antra, siekiant, siekiama plėtoti gerą praktiką tarp e, ombudsmenų sudaryto tinklo ir siekiama taip pat sutvirtinti ombudsmeno vaidmenį plėtojant administracinę kultūrą es institucijose. Svarbu, kad būtų užtikrinantas tinkimas administravimas. Tai yra geriausias dalykas, užtikrinant piliečiams draugišką institucijų darbą ir informacijos teikimą. E, kai siekiama plėtoti tokią paslaugos kultūrą, paslaugumo kultūrą, būtina ne tik e, užtikrinti gerą administravimą kaip numatyta teisė. Svarbu būti mandagiems, teikti pagalbą ir bendradarbiauti su piliečiais. Taip pat būtinas noras e, išaiškinti priimtus sprendimus ir paaiškinti, kodėl jie buvo priimti. Taip pat būtina išsiaiškinti, ką piliečiai mano apie vieną ar kitą priimtą nuostatą. Mes manome, kad būtų naudinga e, paskelbti tos principus viešai. Jie gali padėti paskatinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis. E, Viešųjų paslaugų principai buvo išdėstyti e, viename dokumente birželio 19 dieną. Trumpai paminėsiu juos. Pirmiausia, įsipareigojimas ES ir piliečiams. Antra, e, vientisumas. Trečia, objektivumas. Trečia, pagarba kitiems. Penkta, skaidrumas. Dėkoju personalo tarnybai, kuri tos principus išdarino visiems dirbantiems parlamente spalio ketvirtą dieną. Pirmininkė, gerbėmi kolegos, aš nuolatos kartojau, kad šis e, viešosios viešųjų tarnybų veikimo principai yra ne kas nors kitas kaip etikos standartai, kurie turėtų būti taikomi visoms ES tarnyboms. Svarbu, kad būtų prim, prim, tai yra taip pat svarbu ir aišku, kaip, pavyzdžiui, finansinės reglamentas, kaip personalo darbo tvarka ir, ir panašiai. Visa tai turi būti visiškai aišku ir neginčitina. Be kita ko, kai tie principai, kuriuos mes paskelbėme, nereiškia, kad yra išrasti nauji etikos standartai. Ne, tiesiog būtina, kad būtų užtikrinta pagarba, abipusė pagarba tarp piliečių ir tarp e, ES tarnautojų ir kad tai būtų įdėkta tai jau dabar. Pridėtinė vertė yra ta, kad padedama plėtoti konstruktyvą aktyvi diskusija tarp ES tarnautojų ir visuomenės. Ir tai yra mums visiems reikalingas dalykas. Nes konsultavimusi su visuomenė tikrai turi pridėtinę vertę. Nesiekiama išdėstatus principus dubliuoti kažkokiu egzistuojančiu instrumentu, nieko nesiūloma peržiūrėti, tiesiog siūloma pasiteikti tuos instrumentus, kurie yra būtini. Tikiuosi, kad tai bus šaltinis idėjoms Ir tikiuosi, kad bendradarbiausiu ateityje su ES institucijomis ir galėsiu paskatinti e, plėtojimas į tos kultūros, kuri taps mūsų realybė kasdienos darbelį. Ačiū ponui Dianmandauros. Dabar atitinkam. Ponas Šefkovič kalbės. Uh, Ačiū gerbiamas ponė pirmininkė gerbiamas ombudsmenė, parlamento nariai. Komisija e, sveikina e, tokį išsamų pranešimą ir taip pat sveikina pranešėją nuveikus tokį svarbų darbą. Čia yra pateikiama praėjusių metų išsami ombudsmeno veiklos ataskaitos apžvalga, taip pat kitų institucijų veiklos įvertinimas. Ir man atrodo, kad visa tai leidžia užtikrinti atvirą, veiksmingą ir skaidrę priežiūros sistemą ir galimybę ES piliečiams teikti skundus dėl institucijų veikimo. Džiugu, kad ombudsmenas dirba tam, kad mes institucijos galėtumėm dirbti geriau, galėtumėm taisytis. Taigi ačiū taip pat tiek už politinio ligmens, tiek ir už e, paties tarnybinio ligmens patarimus jums. Dabar pakomentuosiu kai ką, ką minėjo ponė Matsoni, e, ką minėjo gerbamas ombudsmenas ir taip pat pridėsiu kai ką dar ir savo ruoštų. E, be abejo, ombudsmeno veikla daugiausiai susijusi su komisijos darbu. 58 procentai skundų ar prašymų 2011 metais buvo pateikti dėl komisijos darbo būtent. Anksčiau buvo 65 procentai tai skundų, bet aišku, tie skaičiai yra savaime suprantama, kodėl tokie dideli, kadangi komisija turi plačius veiklos įgaliojimus ir dėl to, aišku, ir skundų atsiranda daugiau. Na, o kaip mes reagavome į tuos atvejus, į tuos tyrimus, kuriuos pradėjo ombudsmenas? Europos komisija 365 atsakymus pateikė 2011 metais ombudsmenui, palyginti su 2010 metų skaičiumi, tai buvo 375 tuomet. Mes stengiamės ieškoti veiksmingų sprendimų susidariusioms problemams spręsti ir tikimės, kad dabar tendencijos tik gerės. Taip pat norėtumėm pranešti, kad kritinių pastabų, kurių sulaukė komisija, 2011 e, metais skaičius sudarė 11 procentų visų užtirtų atvejų. 2011 metais Komisija išsintė 25 atsakymus e, ombudsmenų dėl patiktų jo kritinių pastabų ir dėl 18, 18 atvejų ar tyrimų buvo pasiektas sutarimas ir tai sudaro 72 procentus visų atvejų. Ombudsmenas e, kai kuriais atvejais prašė komisijos tiesiogiai susisiekti su piliečiais ir išnagrinėti uh, E, jų skundo esmę. Norėčiau padėkoti komis, ombudsmenui už tai, kad jis organizuoja įvairias konferencijas, taip pat e, yra atsakingas už viešo pobūdžio konsultacijas su įvairiomis viešo sektoriaus tarnybomis ir šiek tiek prie to be abejo prisideda kukliai ir mm, vicepirmininkas ir komisijos pirmininkas Baroso. Mes norime patikinti Jūs, kad visomis išgalėmis stengiamės laikytis mums e, numatytų darbo principų. Visa, visos komisijos tarnybos, visi pareigūnai stengiasi tą daryti. Mes esame įsipareigoję viešuomeniai ir būtinai stengiamės atsižvelgti į geros elgsenos kodekso nuostatas. Tie standartai yra taikomi komisijoje, jos vidinėse tarnybose ir visi pareigūnai komisijos yra susipažinę su šiuo kodeksu, kadangi jis yra e, patalpintas taip pat ir mūsų tinklapį. Taigi, gerbiamas ombudsmenė, noriu padėkoti Jums už tikrai labai vaisingą bendradarbiavimą, taip pat ačiū ir parlamento nariams ir mes su nekantrumu lauksime taip pat ir tolesnio mūsų bendradarbiavimo rezultatų. Ačiū, ponia komisarė. Dabar kviečiu pasisakyti frakcijų atstovus, EPP frakcija, ponas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Diamandorus. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Europos ombudsmenų už jo puikų darbą ir bendradarbiavimą su peticijų komitetu. Skaičiai, kuriuos jūs minite savo ataskaitoje, aiškiai viską pasako. 2011 1510 e, skundų priimta ir dauguma jų apsvarstyta, išnagrinėta kas man e, įspūdį padarė, kad buvo nedidelis skaičius netinkamų e, skundų, e, o būtent su tokiais skundais mūsų komitetas nuolat kovoja. E, Europos e, ombudsmeno darbas yra labai svarbus, siekiant įtvirtinti demokratinę kontrolę ir skaidrumą ES. Ir būtent ombudsmenas ES piliečiams e, yra ta pagalbos e, tarnyba, kuri padeda jiems išspręsti savo problemas, kuomet jie jaučiasi nederamai. Ne, kuomet jie junta nederamą elgesį jų atžvilgių iš ES institucijų. Uh, Reikia konstatuoti, kad Europos ombudsmenas nėra bedantis tigras. Čia nėra tiesiog klausima ir nekreipiama dėmesio į jo, į jo veiksmus, Ir aišku, nenoriu, kad komisija drebėtų nuo ombudsmeno, tačiau galima konstatuoti, kad yra abi, abipusė pagarba ir manau, kad tokioje dvasioje galima ir toliau dirbti. Ir mane labai džiugina, kad mm, bendradarbiavimas tam ombudsmeno ir peticijų komiteto taip puikiai vyksta. Peticijų teisė ir skundo teikimo teisė e, Europos ombudsmeno tarnyboje yra save papildant, vienas kitą papildantis instrumentai, bent jau taip yra įrašyta aktuose. E, tai yra papildančios viena kitą priemonės, gali, dėl kurių gali kilti kompetencijų kolizijos, tačiau šiuo atveju taip nėra. Mes e, e, bendrai galėtume laikytis lozungo, kad dirbame ES piliečio labui ir tai yra tikrai puiku. Aš tikiuosi, kad šis puikus bendradarbiavimas tęsis ir toliau. Aišku, nėra nieko tobulo ir aš ta prasme taip pat tikiuosi gero bendradarbiavimo ateityje. Ačiū ponui Jar. SRD frakcijos vardu ponas Postinaru. Domnule viceprezidente al Komisijai Europos. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone ombudsmenė, noriu pasveikinti Jūs parengus tokią ataskaitą kuri sulaukė plačios politinės paramos. Yra pripažįstamas jūsų institucijos nuveiktas darbas. Retai, kad, retai, kad Europos, e, nutinka taip, kad Europos komisija pripažintų taip vieningai jūsų išsakytus dalykus. E, Europos ombudsmenas užtikrino geresnę administraciją, kultūrą, administraciją kultūrą tiek nacionaliniu, tiek ES lygmeniu. Peticijų komitetas taip pat su jūsų institucija puikiai bendradarbiavo, ne tik 2011 metais, bet per visus tos metus tas geras bendradarbiavimas buvo sistemingas. Yra vienas dalykas, kuris mums kelia šiek tiek nerimo. Dauguma tyrimų yra susiję po Decevstovičiaus su Europos komisija. 2012 metais ir peticijų komitetas taip pat gavo tokių skundų, kur komisija kaltinama bendradarbiavimo trūkumų, skaidrumo trūkumų santykiuose su piliečiais. Aš linkiu jums, ponia Būtsmene, didžiausios sėkmės ir tikiuosi, kad jūs taip pat sėkmingai galėsite tikinti nacionalinius ombudsmenus atlikti tinkamai savo pareigas, kad jie taip pat tarnautų Europos Sąjungos piliečiams, kad tarnauja jūsų įstaigačių. Arvoisa puhemies, koko poliittisen ryhmäni puolesta haluan... Pone Jatenakė, pone pirmininkė, savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti ponui Diamandūros už jo darbą, jo veiksmus, už skaidrumą ir už tai, kad ES egzistuoja tinkamas administravimas. Jūsų institucija yra e, iš, prisidėjusi prie to gero administravimo plėtojimo ir tai yra tai tikrai dėkingumą kelintis dalykas, tačiau nereikėtų užmiršti Lisabono strategijos nuostatų. E, E, kadangi būtent šioje strategijoje, e, atsiprašau, Lisabono startyje yra tos nuostatos nu-, numatančios e, gero administravimo ES santykiuose su ES piliečiais prievolę. Aš tikiuosi, kad komisija iki savo kadencijos pabaigos priims privalomas teisinės nuostatas dėl geros administravimo praktikos ir skaidrumo stiprinimo. Iki šiol viskas, ką jūs buvote paskelbę, e, ko gero būtų tik dar labiau su, sumažinę tą skaidrumą, jeigu būtų tie teisės aktai įsigalioję. Tad e, artimiausią dešimtmetį aš tikiuosi komisija, kad nors padarys e, gerąją linkmę ir e, ir parlamentui, ir tarybai bus e, į rankas e, įduotas geras e, dokumentas, kuris padidins tą skaidrumą. Ačiū, ponė Jatemeki. Pone Auken, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti um, komiteto pirmininkai parengusiai puikų pranešimą ir norėčiau pažymėti, kad mes remiame uh, gerbiamą ombudsmeną, jo įstaigą ir jo norą ne tik parengti vadovą, bet parengti reglamentą, kuriame būtų apimti visi piliečiams duoti pažadai ES sutartyje. Mes turime pagerinti padėti visur. Svarbu, kad ES institucijos iš tikrųjų būtų pavyzdinės visoms valstybėms narėms ir jų institucijoms. Mums reikalingas yra reglamentas. Norėčiau padėkoti Jums, kadangi pranešime yra remiama tai, kas buvo išdėstyta ombudsmeno pranešime, o būtent, kad dabar būtina numatyti aiškiai, kas yra piliečiams teikiama paslauga, kad pilietis nebebūtų laikomas ES institucijų kaip priešas, su, nuo kurio reikia saugotis, kur, su kuriuo reikia kariauti. Priešingai, ES pilietis yra tas asmo, kuriam reik, institucijos turi tarnauti. Iki šiol dėja tokių piliečių suvokimo kaip priešų atveju yra pasitaikę. Norėčiau pasakyti, kad deklaracijų nepakanka, reikia veiksmų. Norėčiau pasakyti, kad geriausias požiūris būtų turėti tokius darbuotojus, kurie gerbė savo darbą. Tai yra geriausias būdas kovoti su korupcija, nes korupcija yra susijusi su administracijos problemomis apskritai. Reikėtų, kad pareigūnas gerbtų pirmiausia save, savo darbą, kad būtų užtikrinta skaidri bendradarbiavimo kultūra ir visą tai reglamento keliu. Dar vienas dalykas. Mes kalbėjome apie tai, kad daug skundų gaunama iš kai kurių šalių, o kitose šalyse tų skundų mažiau. Lygiai taip pat peticijų komitete. Ir tai yra geras ženklas jeigu šalyje yra piliečių, aktyvių piliečių, kurie kreipiasi būtsmeno įstaigą, tai dar nereiškia, kad toje šalyje yra daugiau problemų negu kitur. Priešingai, galbūt reikia kalbėti apie tai, kad toje šalyje yra stipri pilietinė visuomenė ir tokį požiūrį reikėtų skatinti visur. Nereikėtų bandyti įveikti kažkaip tuos skundus, reikėtų juos išnagrinėti, piliečiams suteikti atsakymus. Ačiū. Ačiū, poniai Auken. Ir dabar žodis ponui Mairiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti poniai Maconi, peticijų komiteto pirmininkiai. Ačiū Jums už puikiai parengtą pranešimą, kuriame išsamei yra apžvelgiamos visos aktualios temos. Taip pat yra atspindima. Taip pat norėčiau padėkoti ir ombudsmenui už jo e, darbą, kuris taip pat yra įvertintas pranešime. Labai svarbu, kad institucijos ir vairios įstaigos rimtai žiūrėtų į piliečių teikiamus skundus ir kad operatyviai juos reaguotų. Tai yra svarbu tam. Tai yra itin svarbu ypač krizės laikais, kai milijonai Europos piliečių smarkiai kenčia dėl krizės padarinių, yra labai pažeidžiami. Ir tada tampa labai svarbu komisijai duoti puikiausią pavyzdį, reaguoti į piliečių skundus ir spręsti jų problemas. Ačiū. Pone Marai, toliau ponas Alvalakos. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi dėl to, kad visi es, laikomės vieningai ir galime pasveikinti ombudsmeną, pana Ramondurą ir jo tarnybą. Noriu padėkoti šiai tarnybai, nes tai yra ta institucija, kuri atneša daugiau teisingumo į ES ir kuri užtikrina pagarbą Europos piliečių teisėms. Noriu padėkoti už tai ponui Demantūros. Mes prisidėjome rengiant šį pranešimą 2560 skundų buvo teikta 11 metais, o daugiau negu 2000 piliečių sulaukė pagalbos iš ombudsmenų įstaigos tiesiogiai. Ir tai yra puikūs skaičiai, tačiau aš manau, kad lygiai taip pat reikia užtikrinti, kad ši svarbi institucija būtų žinomesnė piliečiams Europos Sąjungoje. Nes pagal Eurobarometro duomenys 40 procentai ES piliečių nėra patenkinti dėl skaidrumo lygio ES institucijose. Tad ombudsmeno įstaiga yra būtina ir jos veikla yra iš tikrųjų labai sėkminga bent jau iki šios dienos. Dauguma atliktų tyrimų buvo susijęs su Europos komisija 58 procentai skundų. Tad labai svarbu, kad būtų įmamasi reikšmingų priemonių kad būtų užtikrintas geresnis bendradarbiavimas su Europos komisija, kad ji tinkamai atsilieptų į piliečių lūkesčius. Ypač šiais sunkiais laikais, kai pergyvename krizę, ekonominę krizę, institucijų krizę, noriu pasveikinti poną Diamanduros ir noriu pasveikinti peticijų komiteto pirmininkę, kuri padarė viską, kad būtų geras užtikrintas bendradarbiavimas tarp mūsų abiejų institucijų. Žvelgiu į ateitį optimistiškai, manau, kad krizė praeis, reikia atkurti piliečių pasitikėjimą institucijomis ir Europos Sąjungos. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponė ombudsmenė, mėlyjei kolegos. Kolegės Matsonė pranešimas įrodo, kad mes turėtume dėkoti Europos obudsmenų už jo darbą piliečių labui ir taip pat už puikų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, ypač su peticijų komitetu. Norėčiau paminėti pavyzdį, kuris man e, atėjo į galvą peticijų komitete. Tarp 1800 peticijų, kurios nagrinėjamos, turime specialų pranešimą kuriame yra e, kalbama apie komisijos atžvilgių pateiktus skur, skundus. Per pastarosius 16 metų tik 18 kartų buvo taikoma ši speciali priemonė ir tai rodo, kokiu, kaip tiksliai ir kaip dalykiškai Europos ombudsmenas dirba su savo komanda. Ir vis dėlto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus, kurie man krito į akis. Pirmiausia, informavimo ir komunikacijos darbo intensyvinimas. Man atrodo, kad tie 27 procentai išnagrinėtų skundų iš tiesų yra priskirtini ombudsmeno kompetencijai, tačiau kita vertus galima pasakyti, kad du trečdaliai nepriskirtini tai kompetencijai. Taigi čia informavimo darbas taip pat būtų tikrai prasmingas. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į e, veiklą, kuri e, vykdoma. E, e vadinamųjų liaudės advokatų žiniasklaidoje šiuo, šiais klausimais. Taip pat reikėtų e, pakalbėti apie tai, kaip yra būtina turėti tą e, jau minėtą į reglamentą, kuris reglamentuotų minimalius standartus e, kaip turėtų elgtis ir dirbti ES administracija. Ir ta prasme aš linkiu visokiojo pasiekmės Europos ombudsmenui. Ačiū. Ačiū, dabar ponė Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos ombudsmenų pranešimas už 11 metus yra nukreiptas į pagalbą piliečiams, apie, į jų informavimą ir į bendradarbiavimą su nacionalinėmis ombudsmeno tarnybėmis, tarnybomis su uh, galimybė išspręsti, taip pat noriu visą galimybę spręsti skundus. Daugiau negu 22 tūkstančiams piliečių padėjo ombudsmenų įstaiga. Uh, Per 2000 piliečių pateikė skundus, apie 1800 piliečių paprašė informacijos ir e, beveik 20, 224 piliečiai kreipėsi prašydami informacijos. Taigi ir piliečių teisės buvo įgyvendintos atlikus tyrimą konkretaus atvejo, perdodant skundą kompetentingai institucijai ir e, nukreipiant juos į tą instituciją, kurią turėtų kreiptis. 61 procentas skundų buvo gauti pasitelkiant elektroninį formuliarą. Dėkoju. Ačiū poniai Tikau, dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Ponas Valesa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami ponios ir ponai. Nepaisant nemažos užfiksuotos pažangos per praėjusius keliarius, keliarius metus, vis dėlto skundų išspręstų lygiai 2011 metais e, ombudsmeno ir vėl buvo gana mažas. Ir dėl to, manau, reikėtų apskritai šviesti labiau piliečius apie galimybę kreiptis į ombudsmeną, organizuoti informacinės kampanijas kad būtų taip pat plečiama ombudsmeno kompetencijų sritis ir ombudsmenas turėtų bendradarbiauti kiek įmanoma glaudžiau ir su kitomis visomis institucijomis. Aš remiu ombudsmeno e, patį e, institutą ir tai, kad yra tyriamos įvairios institucijų veiklos sritys, ne tik tai kaip jos laikosi teisės aktų nuostatų, bet taip pat ir kaip elgesi su piliečiais, nes būtinai reikės žvelgti į piliečių pakeidavimus ir interesus. Ačiū. Viena minutė skiriama poniai Bregas. Thank you, Chair. Um, I welcome the report on the activity. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešimą dėl ombudsmeno veiklos ir aš manau, kad ombudsmeno institucija tikrai vaidina labai svarbę rolę, galvojant apie institucijų veiklos kontrolę. Neseniai, pastarojų metų, e, girdėjosi gal ir um, įvairių um, skundo ombudsmeno atžvilgių, pavyzdžiui, dėl um, dal, komisaro dalį, dalį atleidimo atvejo. E, reikėjo laikytis tam tikrų procedūrų, kurios numatytos taip pat ir pagrindinių teisų hartijoje. Ir turint omenyje šios faktus, būtų įdomu sužinoti, ar ombudsmenas ketina ištirti visas aplinkybės, e, taip pat Olafo ataskaitą, ar viskas vyko e, pagal esamą tvarką. Ačiū už tai, kad e, lankotės mūsų posėdėje. Ačiū. Dabar ponia Basės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Aš taip pat noriu pasveikinti kolegę Maconį, atlikusią puikų darbą. Nes panešimas buvo parengtas labai detalus, taip pat sveikinu ir ombudsmeną, poną Diamondūros, nes 11 metų veikla buvo labai aktyvi. Matėme, kad po truputėlį mažėja skundų, nes ombudsmenas su savo įstaiga išnagrinėjo daugelį atvejų, kurie buvo susijęs su neteisingais ES administravimo atvejais. Manau, kad turėtume vertinti tą faktą, jog ombudsmenas daro viską, ką gali, kad skundų, e, kurie neįeina į kompetencijos rytį, mažėtų. E, piliečiams svarbu suteikti tikslę informaciją, turi būti orientuojami teisingai, kad kreiptųsi ten, kur turėtų. Naujas požiūris ir privertė pakeisti šiek tiek procedūras, kurios dabar piliečiams prieinamesnės. Džiaugiuosi bendratarbiavimu tarp ombudsmenų įstaigos ir nacionalinių e, ombudsmenų įstaigų. Dėkui. Ačiū poniai Basesku. Pone komisarė, žodis jums. Uh- Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą su mūsų įstaiga ir peti komitetu, nes mums tai leidžia padėti siekti svarbaus tikslo, o būtent formuoti ES institucijų e, teikiamų paslaugų kultūrą, užtikrinant gerą jų kokybę. Skundų skaičių, sakėme, mažėja, tai yra džiugu. Norėčiau pasakyti, kad tai rodo gerėjantį administracinį elgesį, tai yra labai svarbus dalykas mūsų kasdieniniam darbėm. Daug buvo komentarų susijusių su Europos komisijoje egzistuojančių skaidrumu. Komisija stengiasi e, daryti, ką gali, stengiasi dirbti gerai ir stengsimės ir toliau artimiausių metų, bet esu įsitikinęs, kad Europos e, komisija ir e, yra viena iš skaidriausių įstaigų ES ir pasaulyje apskritai viena iš skaidriausių administracinių struktūrų. Mes tenksimės gerinti darbo kokybę, mokysime savo darbuotojus, nuolantos kalbėsime apie tai, kaip svarbu užtikrinti gero administravimo ir elksenos e, principus ir skaidrumą. Mes taip pat naudojamės neformaliomis procedūromis, kurios padeda draugiškai rasti sprendimus, atsisakant nereikalingos administracinės naštos. Mes ieškosime tų draugiškų sprendimų ir toliau. Ir čia ombudsmeno patarimai mums yra labai vertingi. Mes taip pat geriname savo santykius su nevyriausybinėmis organizacijoms. Ir čia irgi ombudsmeno tarnybų mums teikia vertingą informaciją. Kai dėl skaidrumo? Aš manau, kad per pastarosius keletą metų šioje srityje buvo padėta daug pastangų ir daug nuveikta. Pavyzdžiui, egzistuoja mūsų bendras skaidrumo registras. Manau, kad atskiruose šalių, pasaulio šalių sostinėse nedaug kur rasite tokį registrą. Na, galbūt Vašingtonė ar Vienoje egzistuoja kažkokie panašus dalykai, ten registruojasi įvairios įmonės, joms tai atrodo reikalinga. Svarbu, kad e, teisininkų tarnybos taip pat bendradarbiautų su mumis. Mes rengiame savo ataskaitą dėl skaidrumo registros ir vertinti, ar jis veikia. Komitologijos registras taip pat reikalingas, kaip suteiktos eksperto grupės, kokia yra jų darbo tvarkė ir toliau ir panašiai. Tai irgi įdėgymas tokio registro padėtų užtikrinti didesnį skaidrumą. Aš manau, kad tai irgi yra panaši situacija kaip daugelį valstybių narių. Tuo pat metu, manau, kad Eurobarometro pateikta statistika yra teisinga. Mes žinome, kuo Europos piliečiai yra patenkinti ir kuo ne turime didžiuotis štai, ko Europos parlamentas ir komisija yra iš labiausiai pastikimų institucijų piliečiams Europos Sąjungoje, jie tai bent jau sako, nepaisant krizės. E, vis tiek dar daug piliečių pasitikė Europos parlamentu, Europos komisija e, ir manau, kad daugeliu atveju tas procentas būtų didesnis, jeigu ta, institu, jeigu ta apklausa būtų atlikta pateikiant klausimą kurios nors šalies nacionalinės panašias institucijas. Kai dėl pono daly situacijos, manau, kad e, reaguos ponas Umbusmenas į konkrečius klausimus, aš norėčiau pasakyti ir užtikrinti jūs visus, kad, kad kai Olaf pateikė savo išvadas, buvo akivaizdu, kad e, jokių incidentų susijusių E, su Europos komisija nebuvo, nes generaliniai direktoratai atliko tinkamai savo pareigas. Ir norėčiau užtikrinti, kaip jau prieš dvi dienas tai buvo padaryta, kad tabako direktyva bus pateikta nevėluojant. Ir dabar čia mes kalbam tik apie dviejų, trijų savaičių laikotarpį. Reikia, kad komisarai peržiūrėtų ją ir tabako direktyva uh, bus pateikta Europos parlamentui netrukus. O jūs visi pamatysite, kad tai yra iš tikrųjų labai ambicingas siūlymas, labai svarbus ES piliečių sveikatai. Dėkui. Ačiū komisarui. Dabar ponas Diamanduros. Me, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man padėkoti visiems parlamento nariams pasisakiusiems šioje diskusijoje. Jie visi skam, pasisakė tikrai palankiai ombudsmeno institucijos darbo atžvilgių džiugu dėl to. Ir mes manome, kad jūsų tinkamas darbas taip pat e, yra puikia trama ir mums tobulėti, dirbti toliau kartu su Europos parlamento peticijų komiteto nariais bendram tikslui, kad atsižvelgtume geriau į ES piliečių skundus ir interesus. Ne vienas parlamento narys minėjo nemažą skaičių netinkamų skundų, kurie buvo pateikti. Ponas Jaras ir kiti kolegos tą minėjo. Prieš trejus metus e, mes e, tinklalapyje išplatinome interaktyvų vadovą, kaip teikti skundus. Ir dėl to dabar jau piliečiai kreipiasi į mus tik su tinkamais nagrinėti skundais. Tai štai taip ir galime paaiškinti tą skaičių. Dėl to ir vėlgi esame dėkingi parlamentui už tai, kad kaip tik jis pasiūlė tokią iniciatyvą. Ponas Buštinaru taip pat pasisakė, šiam norėčiau padėkoti už pareikštą paramą ir dar pasakyti, jog tikriausiai žinote, kad ombudsmenas stengiasi būti kiek įmanoma sažiningesnis. Tad iš tiesų reikia pripažinti tai, kad komisijai yra skiriama daugiausiai skundų. Kaip jau ir minėjo komisijos narys, 65 procentus sudaro visų pateikiamų skundų, būtent skundai susijęs su komisijos veikla. Bet jeigu pažvelgsime į praėjusių metų veiklą, penki um, skundai iš, vienuol, iš dešimties e, pavyzdinių um, atvejų buvo būtent susijęs su komisija. Taigi aš manau, kad e, visur yra stengiamasi dirbti kiek įmanoma geriau. Žinote, kokia mūsų pozicija dėl reglamento. Aš ponėje ten mėki lankiausi ir jūsų gimtojo šalyje, kaip tik prieš porą savaičių, ir turėjau progos um, pasikalbėti su ponu Jastelė iš Teisingumo departamento. Ir um, mes kaip tik dar kartą pabrėžėme tą faktą, kaip svarbu yra laikytis reglamento. sureaguosiu ir į ponos Pendragast pasisakymą. Pirmiausia, džiugu, kad jūsų parlamentas, nacionalinis parlamentas Airijos vakar priėmė teisingą sprendimą išplėsti nacionalinio ombudsmeno veiklos um, sritį. Ir tai, man atrodo, yra tikrai labai reikšminga reforma. Aš kaip kolega tiesiog noriu pasveikinti e, kolegas Airijoje. Dėl jūsų klausimo, ponė Penergast. Dėl direktyvos. Iš tiesų iki dabar nebuvo patikta jokių skundų dėl tos e, jūsų minėtos direktyvos ir jeigu tokių būtų, tada aišku turėtumėm užtikrinti, kad prieš kreipiantis į mus skundai būtų pateikiami Olafui kaip tinkama institucijai, turinčiai užtikrinti, kad buvo imtasi tinkamų reikalingų procedūrų. Ir kad buvo taip pat e, konsultuojamasi su kitomis susijusiamis institucijomis, šiuo atveju komisija. Taip pat dar norėčiau priimti domėn komisijos nario Šefčiovičiaus pasiūlymą toliau glaudžiai bendradarbiauti. Mes labai rimtai tokį pasiūlymą vertiname, remsimės juo ir toliau, pasitikime jumis ir galiu visus patikinti, kad tikrai jaučiame tą komisijos norą bendradarbiauti glaudžiau, sprendžiant įvairius su jais susijusius skundus. Tai yra gerai jums, gerai mums ir, svarbiausia, gerai visiems mūsų piliečiams. Dėkuoju ponui Diamadurus. Šiandieninės diskusijos buvo labai įdomios. Manau, kad tai buvo puikiai pademonstruota, kaip galima sukurti gerą bendradarbiavimo tinklą piliečių labui. Visi mes puikiai dirbome kartu, tai yra peticijų komitetas su ombudsmenu ir komisija ir mes galime parodyti, kad e, puikiai galime e, įvertinti Europos ombudsmeno darbą ir dar svarbiau, mes visi galime siekti bendros, bendro tikslo kartu dirbdami. Manau, kad sudariusi tam tikrą sinergiją tarp abiejų institucijų, kurios tengiasi e, pasinaudoti pačią geriausią turimą praktiką. Europos ombudsmenas e, turi dabar puikios patirties e, susijusios su, savo, su jo funkcijų informatizavimu, tai yra pri, pri, jų pateikimu, jų piliečių informavimu apie jo atliekamas funkcijas. Jau ir kitais atvejais išaiškėjo, kad kad skundai gali būti perduoti, e, pilie, piliečių skundai gali būti perduoti ir kitoms institucijoms iš part pradžių, kai išaiškėja, kad e, ombudsmenas, e, ombudsmeno kompetencijos sryčiai jie ir nėra priskiriami. Ir kuomet pilietis skundžiasi per peticijų komitetą, tuomet, mano manimu, puikiai išaiškėja, kad mūsų santykiai tarpusavio ryšiai yra labai skaidrus ir kad mes galime bendradarbiauti su ombudsmenu. Mes dėkojame ir komisijai už išreikštus pageidavimus, su kuriais aš visiškai sutinku ir manau, kad viską yra įmanoma įgyvendinti. Žinoma, nepaisant gerų norų, kartais komisija dirbdavo gana lietai ir lietai e, taikėsi prie esamų poreikių. Ypač tuomet, kai piliečiai kreipiasi į tokias institucijas kaip Europos ombudsmenas ar peticijų komitetas. Tai nėra labai teigiamas dalykas. Todėl kitam kartui, ponė komisarė Šefkovič, norėčiau jūsų paprašyti dėti visas pastangas, kad mes e, gintume mūsų piliečių interesus. Ačiū. Pane Maconė, rytoj 11.30 balsuosime dėl šio pranešimo. O dabar posėdį baigiame. Rytoj grįžtame prie darbo iš ryto 9.